Right, good morning, uh, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Tikėjomės, kad daugiau narių ateis. Turime svarbų darbo tokias klausimą skirtą Ukrainai. Gali tekti sustabdyti posėdį, kol susirinks daugiau narių. Ir pirmininkas norėjo taip pat spėti į šio klausimo aptarimą. Tikimės, kad šis klausimas bus aptariamas maždaug 10.30. Ar galime patvirtinti darbo atvarkę, ar visi sutinka su pateikta darbo atvarkė? E, protokolai išdalinti. Jeigu neturite pastabų iki posėdžio pabaigos, protokolai bus laikomi patvirtintais. Toliau trečias klausimas. Pirmininko pranešimai. Noriu informuoti visus, kad šis posėdis yra transliuojamas internetu. Korespondentų sąrašas, kuris gautas iki šiandien išdalintas nariams ir tiems, kuriems įdomu, gali kreiptis į sekretariatą. Prekybos pranešimai, pirinko pranešimai TTIP gali būti pridėtas 11 kovo bus suteiktos laikinos lengvatos Ukrainai priekybos rytyje po, priekyb, po tarybos susitikimo 6 kovo. Tai bus ES įsipareigojimų vykdymas dėl tarifų ir prekių. Na, kaip numatyta pagal laisvos prekybos sudartį su Ukraina. Komisija norėtų, kad šis teisėkuros procesas būtų baigtas iki teisėkuros nu, ciklo pabaigos, todėl šis klausimas bus aptariamas šiandien. Ta jau paminėjau. E, atsakingas išteklių panaudojimas. Komisija patvirtino reglamentą, kuris yra paketo dalis, kad būtų, nebūtų pelnomasi iš priekybos mineralinėmis medžiagomis. Ir e, tuo pelnu finansuoti ginkluotus konfliktus, nežinau, kaip tai galima sustabdyti, gali būti labai sunku, gali mus nušauti tame procese reglamento projektas numato įsteigti e, tiekimo e, grandinės tikrinimo ir sertifikavimo sistemą mineralams ir kitoms medžiagoms, kurios išgaunamos konfliktinėse zonose. Šio požiūrio esmė yra palengvinti bendrovėms e, išgauti alavą, titaną ir kitas medžiagas ir reglamento projektas pateiktas INTA komitetui ir koordinatoriai jį aptars šiandien. Toliau ES darybos dėl visą apimančio prekybos sustarimo tekėsi Hanojoje po septinto etapo ir komisija turėtų pateikti informaciją, ar yra perspektyvų užbaigti darybas iki šių metų spalio 14 dienos. Taigi tai vėlgi naujai kadencijai teksantis klausimas. Ketvirtas klausimas. Europos parlamento ir tarybos reglamentas, kurio iš dalies keičiamas reglamentas, nustatomas bendrijos dviejopio panaudojimo prekių eksporto persintimo susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą. Tai yra Kristoferio Fielnerio pranešimas. Žiūrės Winkleris e, mums jį pristatys ir dabar e, perinama prie šio reglamento aptarimo. Ačiū pirmininkė, kad leidote man pakalbėti vietoje Kristoferiu. Aišku, aš paskaitysiu jo pastabas kolegos. Galiausiai po dviejų metų darbo dėl dvigubo panaudojimo projekto galime padaryti išvadas. ES strateginė eksporto kontrolės sistema yra labai pasenusi ir šiuo metu atspindi dešimtųjų metų e, tarptautinio eksporto kontrolės režimo e, sprendimus. Naujai, naujo sistema turėtų smarkiau diferencijuoti e, Europos Sąjungą. Tai, tai yra didelė našta verslui ir pakerta Europos Sąjungos patikimumą tų šalių, kurios naudoja Europos Sąjungos sąrašą kontrolės tikslais. Dabar mes vėlgi išsprendėme dvi problemas - galių delegavimą, ką palengvina E, prekybos omnibuso užbaigimas ir pasiektas kompromisas antruoju svarstymu, kurie praeitais metais 17 gruodžio padarė aiškius pareiškimus kartu su komisija, išdėstant parlamentui rūpinus klausimus, įskaitant e, kibernetinės e, stebėsenos prekes, geresnę kontrolę ir mechanizmą, kuris leis modernizuoti ES dvigubo panaudojimo kontrolės sistemą. E, taigi mūsų pakeitimai bus pateikti e, mūsų balsavimo sąraše rytoj ir bus tvirtinama balandžio mėnesį plenarinėje sesijoje šie rezultatai. Taigi tokie Fjellnerio pranešimai. Ačiū, Žils. Dabar Jorgas. Ponas Langė, ačiū, kaip ponas Laitvardas, mūsų šešėlinis pranešėjas dėja taip pat negalėjo ateiti į šį posėdį, todėl aš pasisakysiu vietoj jo. iš tiesų galime patvirtinti tai, ką, ką tik išgirdome, parlamentas sėkmingai suderino šį teisės aktą su omnibuso reglament e, teisės aktais ir pateikė pakeitimus, išsprendėme formuluočių e, pagerinimo problemą. be kontrolės mechanizmų mums reikia panaudoti informacijos ir komunikacijos priemonės, kontroliuojant prekybą ginklais, kad būtų galima kovoti su žmogaus teisų pažeidimais ir masinių stebėjimų. E, bendras tarybos ir komisijos pareiškimas užtikrina, kad mes grįžčiau kontroliuosime sekimo technologijas. Komisija parengs sistemą, pagal kurią jeigu viena valstybė narė <clears throat> parengia e, sekimo mechanizmus, e, e, tai kitos valstybės galės tą mechanizmą panaudoti ir komisija privalės peržiūrėti teisės aktus Kaip sakiau, tekstas buvo toli gražu netobuliausios formos ir mums pavyko daug ką pagerinti, todėl tarybos ir komisijos deklaracija bus paskelta taip pat oficialiajame leidinyje ir pilietinė visuomenė, visos interesuotos pusės galės susipažinti su tekstu, panaudoti jį kaip e, pagrindą kreiptis į komisiją ir tarybą, sakant, štai jūs pažadėjote imtis veiksmų dėl sekimo ir dabar vykdyti savo, savo pažadus. Taigi parlamentas dirbo sėkmingai. Ačiū Bertai. Berntai. Galbūt tam buvo. Galima buvo panaudoti kai kurias sakymo priemonės surasti tą lėktuvą. Labai keista, kad šiomis dienomis e, su visais palidovais, kurie užsima sekimu, neįmanoma rasti lėktuvo. Toliau prekybos direktorato atstovas, prašom. Ačiū pirmininkė. Mes džiaugiamės e, susitarimu patvirtintų gruodžio 17 dieną ir pritame tam, ką Jūs pasakėte, dėl to, kad reikia kaip galima greičiau patvirtinti šį reglamentą, kad būtų galima sumažinti konkurencijos iškraipimus, kurie daro įtaką eksportuotojams dėl pasenusio sąrašo ir išlaikyti ES autoritetą. Labai džiaugiamės, kad radome sustarimą tarp parlamento ir tarybos tais klausimais, kurie iškilo diskusijų metu ir kaip jau buvo paminėta, žvalgybos ir kibernetinių priemonių eksportas yra vienas tų klausimų. Šis klausimas e, jau išspręstas daugia šaliuose forumuose, kur Europos Sąjungos valstybės narės e, siekia tarptautinių veiksmų. Mes siekime šį, šią problemą detaliau spręsti e, būsimajame komunikate, kuris, kaip tikimės, bus patvirtintas balandžio mėnesį. Labai ačiū. Ačiū. Žilsai, Berntai, ar norite dar kalbėti? Ne. Labai ačiū. Paskaitysiu terminus. E, kaip ponas iš komisijos ir jūs sakėte, tai e, laiko turime nedaug. Pakeitimų terminas yra šiandien 12 diena, valanda. Tuomet balsuojame rytoj komitete rytoj iš ryto, o plenarinėje sesijoje Briuselėje 2-3 balandžio. Tikriausiai jau pataisė tas lubas. Taigi labai ačiū Žiūsai. Penktas klausimas. Padėtis susijusi su trišalėmis darybomis, keitimasis nuomonėmis. Martina Klos yra atsakinga už šį klausimą. Čia yra dėl pasiūlymų, dėl sprendimų teikti mak makrofinansinę paramą Tunisui. Pranešėjas yra mūsų pirmininkas Morera. Taryba pritarė pakeitimam, kurie patvirtinti INTA komitete vasario 13 dieną, todėl nėra reikalo renkti trišalius, trišalės darybas. Šio dokumento patvirtinimas numatytas balandžio mėnesį Strasbūre dėl JSDS e, finansinės atsakomybės reglamento. Pranešėjas yra ponas Zaleskis. Gavome teksto projektą iš Graikijos e, dėl 8, 9 ir 22 straipsnių. Kitas trišalis, trišalių darybų posėdis įvyks kovo 20 dieną. Ponas Zaleskis neatvyko, Nežinau, ar kas ką nors paprašė jį pakeisti. Ne. Tuomet šeštas klausimas. Monitoring group activities. Stebėsenos grupių veikla. Šeštas klausimas mūsų. Baigiantis mūsų labai darbingai kadencijai, politinės frakcijos veikia vis dar aktyviai, ypač kalbant apie <clears throat> tarptautinės prekybos susitarimų dėrybas. Ir nuo paskutinio mūsų posėdžio vasario mėnesį yra a, priimta nemažai pozicijų. Nebent bus konkrečių stebėsinos grupių veiklos pirmininkai. Dabar dėl dėrybų su Japonija. Grupė susitiko kovo 11 dieną ir buvo pasikeista nuomonėmis. Uh, Europos geležinkelių sektoriaus pramonę ir paslaugų forumas bei maisto ir gėrimų organizacijos atstovais bei Japonijos misijos atstovais. Europos komisijos prekybos direktorato vadovo pavaduotojas taip pat dalyvavo, bet jo čia nėra dėl Rusijos. Vakar vyko susitikimas, nereikia nesakyti tikriausiai, kad nors mes susitikinėjom su ver, Europos verslo asociacijų atstovais ir Rusijos federacijos atstovais, praktiškai visą posėdį e, buvo aptariama padėtis Ukrainoje išreikštas didelis susirūpinimas, jį pareiškė vienas iš mūsų lietuvių parlamento narių, kuris sakė, kad Ukrainos atvejs yra pavojingas precedentas ir kelia grėsmę Baltijos šalims. Verslininkai sakė, kad jokios rizikos neižvelgia, tačiau bet kuriuo atveju apie tai buvo kalbėta. Ypač išsakyta pastabų dėl to, ar Rusija a, įžengs į rytinę Ukrainos dalį, nors niekas, aišku, to nežino. Mes taip pat svarstėme kai kuriuos priekybos klausimus, kurie dabar nėra dar aktualūs, nes labiau rūpi, kokių veiksmų imsis Europos sąjunga galvojant apie Rusijos federacijos atsakomuosius veiksmus. Taigi tiek trumpai, praktiškai posėdis buvo trumpas, būtent dėl dabartinės padėties Ukrainoje. Ir tai bus, buvo paskutinis posėdis šio klausimu prieš baigiantis um, mūsų kadencijai. Toliau. Posėdis uh, dėl jungtinių valstijų. Vienas vyko vasario 19 dieną ir buvo keičiamasi nuomonėmis dėl TTIP. Garsiai ir Vekau tai darė. Ir kitas posėdis vyko vakar. Vėlgi, dalyvaujant Ignacio, kurį informavo apie paskutinį TTIP dėrybų etapą vykusi praėjusią savaitę Briuselėje. Aš pats e, visą posėdį nebuvau, nes turėjau dalyvauti posėdyje, kuriame buvo svarstomi priekybos su Rusija klausimai. Džordžia, ar jūs buvote tam posėdį? Pone pirmininkė, Aš socdemokratų posėdėje buvau, Ignacio tenai buvo, kuris galėtų pasidalyti su jumis gal kai kuriomis išvalgomis, bet turiu pasakyti, kad Ignacio kalbėjo labai diplomatiškai, nenorėjo pateikti papildomų detalių, aišku, buvo keliamas skaidrumo klausimas, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų gauti, teikti mums daugiau informacijos. Tačiau tai labai sudėtingi dalykai, nors Ignacio vis dar nusiteikęs optimistiškai ir tikisi gerų rezultatų. Bet daugiau nieko jisai nepasakė. Taigi tokia situacija. Ačiū. Aš atėjau į posėdžio pabaigą ir klausiau apie atvejai su lėktuva, su aerobusu Evos. Jūs žinote, kad klausimas sprendė PPO, kuri yra reguliuojančioji institucija šiuo atveju ir buvo nustatyta bauda, apie kurią amerikiečiai, na, iš esmės galima sakyti, tiesiog leido savo pamiršti. Ir Tai atskiras klausimas, nieko bendra neturinti su TTIP susitarimu. Bet reikia atsižvelgti į tai, galvojant apie prekybos ir investicijų susitarimo dėrybą su amerikiečiais. Na ir man reagės daugiau apie stebėsenos grupių veiklą nėra ką pasakyti, todėl pereikime prie septintojo klausimo. Tai yra ES ir jos valstybių narių bei Korejos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES. Aš pats rengiau pranešimą, todėl nepristatysiu pranešėjo. Iš principo tai labai paprastas teisės akto projektas susijęs su tarybos sprendimo pasiūlymu, kad e, mūsų susitarimas su Korejos Respublika būtų papildomų protokolų papildytas, nes reikia atsižvelgti į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą. Jums pateikta pritarimo procedūros kopija procedūra pakankamai aiški. Jeigu turite klausimų, aš mielai juos atsakysiu, sako pirmininkas. Nors kita vertus, taip, prašom. Kaip EPP pranešėjas galiu pasakyti, kad puikiai padirbėta ir EPP frakcija jūs remia. Ačiū. Na, jūs taip pat šiuo atveju esate pranešėjas, nes esate tikrasis narys to komiteto, kuris e, svarbus. Iš e, komisijos e, yra atvykęs atstovas. Peter, prašom. Ačiū, pana pirmininkė. Tiesą pasakius, kovo 14 dieną transporto ministrų taryba nutarė, e, kad reikalingas toks sutikimas ir kad reikalinga gauti įgaliojimus pasirašyti šį papildomą protokolą. Jo, jis bus pasirašomas kovo 25 dieną. O dėl Korejos pusės, tai mes e, teikiame dokumentą jų nacionaliniai asamblėjai ir matyt e, ji pritars protokolui balandžio mėnesį ir jau galėsime jį taikyti balandžio pabaigoje. O dėl dėrybų, tai žinote, kad su koriečiais niekada nėra lengva dėrėtis. Visada yra problemų. Ir um, reikėjo pripažinti, kad Kroatija yra ES narė, o tada laisvosios priekybos sutarties nuostatos automatiškai galioja ir jai. Taigi praėjusiais metais nuo Liepos pirmos dienos Kroatija įstojusi Europos sąjungą, Kroatija automatiškai prisijungia prie laisvosios prekybos susitarimo su Pietų Koreja ir turės teisę eksportuoti į Koreją. Nu, iki šiol tokio eksporto nebuvo, bet Koreja turės uh, pataisyti savo teisės aktus, kad Korejai būtų užtikrinta, jog jai bus gražinti sumokėti muitai. Ačiū, ačiū už informaciją. Klausimas įdomus. Nežinau, ar turime pakankamai laiko, bet e, noriu pasakyti, kai tik susitinku su pramonės ir verslo atstovais, visada girčiu, kad šis susitarimas pasiteisino. Mm <clears throat> Europos Sąjungoje importuoja mažalitražinės automobilius. Mes eksportuojame kai kurios kitus dalykus. Aišku, yra ir kitų dėrybų vykstančių šiuo metu. Pažiūrėsime, kaip viskas vyks. Žinote, kad daromasi su Kanada. Komisija, ar turite ką pasakyti apie šias dėrybas? Na, gal labiau Jeigu neturite ką pasakyti ir jeigu niekas daugiau nenori nieko pasakyti, tai noriu paklausti, ar galime padaryti dabar pertrauką, nes jau pačioje pradžioje sakiau, kad mūsų pirmininkas norėtų dalyvauti diskusijoje aštuntuoju klausimu dėl Ukrainos kilmės prekiams taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo ir mes tikėjomės, kad šį klausimą svarstysime 10 valandų 30 minučių, todėl norėčiau iki to laiko padaryti pertrauką. Ar narius tenkina toks pakeitimas? Labai atsiprašo pirmininkas dėl šio pakeitimo, bet mes gana greitai grįšime į salę ir svarstysime Ukrainos klausimą. Uh, no,

Colleagues, let's uh, resume our. Kolegos, taigi tęskime posėdį ir uh, aš negalėjau dalyvauti posėdžio pradžioje, nes turėjau kitų įsipareigojimų. Taigi kitas klausimas mūsų darbo tvarkės yra aštuntasis punktas ir tai yra komisijos pasiūlymas dėl reglamentų, dėl Ukrainos kilmės prekiams taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo. Na, kaip jūs žinote, priimtas sprendimas atsisakyti preliminarių etapų, to prašė komisija ir šiandieną mes surengėme diskusiją, kad būtų galima rytoj balsuoti. Lygiai taip pat mes pasinaudojame rašytinę procedūrą. Pavelas Zeleckis yra atsakingas už šį dokumentą dėl tos priežasties, kad jisai e, yra ES Ukrainos e, komiteto pranešėjas. Taigi mes jums pateikėme dokumentą Pavelai Zalevskė. Žodį iš karto suteiksiu jums. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Jūs žinote, kad Ukraina stambiausia mūsų partnerė rytinėje kaiminystėje dabar išgyvena sudėtingą laikotarpį. Ir žinote, kad laisvos priekybos susitarimas sudaro dalį asociacijos susitarimo. Ir dabar svarbiausias dalykas, be kitų, yra Ukrainai išvengti ekonomikos žlugimo. Nepriimtinas um, Krymo aneksavimas, kurį padarė Rusija, yra precedento neturintis agresijos aktas kurį įvykdė Rusija Ukrainos atšvilgiau. Dėl to pažįstas stabilumas ir tapo visai neaiški Ukrainos ateitis. Ir aš visiškai pritariu komisijos pasiūlytam paramos paketui Ukrainai, kuriem pritarė taryba kovo 6 dieną. Be kitų priemonių pateiktas pasiūlymas, kuris šiandien įtrauktas į mūsų posėdžio darbo tvarkę. Taigi pasiūlymas štai koks. ES siūlo Ukrainos kilmės prekiams taikomų muitų sumažinimą arba panaikymą ir tai iš karto bus, ir iš karto bus pereita prie to lygio, kada pagal IVLPE susitairimą bus vykdomos priemonės. Kai kurių priemonių buvo imtasi dar praėjusiais metais, kai Rusija E, pradėjo spausti buvusią Ukrainos vadovybę nepasirašyti su ES asociacijos susitarimo. Aš manau, kad mes neturėtume vilkinti proceso ir užtikrinti, kad e, siūlymas įsigaliotų, kaip ir mūtų mažinimas bei panaikinimas įsigaliotų nedelsiant. Ir mūsų pritarimas reikalingas tam, kad komisija pradėtų nedelsiant veikti. Uh, o kolegos taryboje galėtų kaip galima greičiau patvirtinti komisijos teisėkuros pasiūlymą dėl reglamento. Mano e, pranešime yra pasakyta, kad aš raginu nekeičiant e, dokumento patvirtinti komisijos pasiūlymą tam, kad trys institucijos galėtų imtis priemonių. Jeigu mes numatysime pakeitimus, tai tada reiškia, kad prasidės trialogas ir labai gali būti, kad nepavyks tada artimiausių metų tiesiog pradėti taikyti šių nuolaidų. Kitas dalykas, kad taikomos muitų lengvatos turėtų paspartinti ir padėti Ukrainos ekonomikai nes keletų šimtų milijonų, e, keletą šimtų milijonų eurų sutaupyto eksportuotojai. Aišku, priemonės yra vienašališkos, tačiau dera pasakyti, kad pusiausvyra išlaikyta, nes e, nuolaidos būtų taikomos tik prekiams ir tik keletą mėnesių. Nustatytas maksimalus laikotarpis iki šių metų e, lapkričio pirmos dienos. Ir tik Ukrainoje pagamintoms prekiams būtų takom, taikomos nuolaidos. Aišku, kova su sukčiavimu keliautų savo vaga. Bet to e, tai nepanaikintų visų barjerų. Bet tų sąlygų, kurios nustatytos reglamento projekte, noriu pasakyti, kad priemonės, siūlomos priemonės, e, Siūlomoms priemonėms politinių lygių pritarė Ukraina, Verhovna Rada per pastaruosius mėnesius priėmė tuos įstatymus, kuriuos reikalavo ES priimti dar 13 metais, tam, kad būtų pasirašyta asociacijos sutartis. Tai yra rinkimų įstatymas, pavyzdžiui, taip pat teismų nepriklausomumą garantuojantis įstatymas. Turiu pasakyti, kad visos iš ankstinės sąlygos ir pačios dabartinės aplinkybės tiesiog reikalauja kuo greičiau patvirtinti pasiūlymą ir pasirašyti laisvos prekybos susitarimą kaip galima greičiau, bet greičiau tai reiškia ne anksčiau kaip birželį ir tikiuosi, kad e, birželio data nebus atidėta. Atsiprašau, pirmininkas komisijos, pamiršau a, pristatyti, suteikti žodį komisijai, kad jį pristatytų savo pasiūlymą, ponas Balašai. Kalbėsiu labai trumpai, nes Pavelas Zalepskis, man atrodo, labai gerai pristatė padėtį ir aš tik norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, net šiuo momentu padėtis blogėja, Rusijoje eskaluoja įtampa, imdamasi įvairių žingsnių. Mes visi žinome, ką vakar prezidentas Putinas pasakė savo kalboje, o jis pasakė, kad per sparčiausią įmanomą laikotarpį e, Rusija įtrauks um, Krymą į Rusijos federacijos sudėtį, nepaisant įvairių labai aiškių prašymų ir kreipimusi į Rusiją deeskaluoti konfliktą, nepaisant ES valstybių narių vadovų kreipimusi. Rusija ir toliau veikia, kaip jai atrodo, reikalinga. Dar vienas dalykas kad jūs žinote, kad tuoj įvyks Europos vadovų susitikimas ir ministras pirmininkas Eceniukas vėl laikys, lankysis Bruselyje ir ketinama pasirašyti dalį asociacijos susitarimo. Tik tai, aišku, tą pasirašytą dalį reikės labai e, sparčiai patvirtinti, bet politinės, politiniai ketinimai abiejų pusių yra visiškai aiškus. Ir e, visiškai aišku, kad ketinama pasirašyti išsame ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę reglamentuojančią asociacijos susitarimo dalį. Ir ji turi būti patvirtinta per įmanoma trumpiausią laiką, kad būtų įmanoma taikyti kuo greičiau nuostatas. Kitas dalykas, pati procedūra turės bus sparti ir komisija pasiūlė taikyti spartaus prieimimo procedūrą, taryba tam pritarė ir e, tikiuosi, kad pritars ir parlamentas, nes sprendžiame labai svarbų klausimą. Ačiū. Kolegos, pradėsime diskusijas. Šešėliniai pranešėjai. Socialdemokratų Marija Pidėlo žodis jums. Presidente, sono ben noti a tutti, a tutti noi i motivi che hanno. Ačiū pirmininkė. Manau, mes visi puikiai žinome, kodėl Ukraina neratifikavo asociacijos susitarimų praėjusiu metu lapkritį. Tai buvo dėl Rusijos įtakos. Ir ne vien politinis spaudimas yra daromas. Priekybos politika taip pat naudojama kaip dėrybinis ginklas ir taikomos netarifinės priemonės Ukrainai, kurios pažeidžia pasaulio priekybos organizacijos principus. Manau, visi prisimename, kas įvyko per pastaruosius šešis mėnesius. Visų pirma, Rusija užblokavo importą iš Ukrainos ir tai pagrindė tuo, kad Ukraina pažydžia maisto saugos standartus. Tai tik vienas iš dalykų, kurių ėmėsi Rusija, stengdamas iškirsti kelią Ukrainai pasirašyti asociacijos sustarimas Europos Sąjunga. Pagalbos paketą komisija pristatė, pateikė kovo mėnesį ir tai buvo aiškus signalas iš ES pusės, jog ES nori paremti Ukrainą šiuo sunkiu prieinamojo laikotarpiu skatinamos politinės ir ekonominės reformos. Ir ta politinė situacija, kuri yra šiuo metu tikrai yra labai uh, pavojinga, vaizdas keičiasi kasdien. Socialistų frakcija visada pasisakė už išsamų ir visapusišką laisvos prekybos susitarimą asociacijos susitarime ir priekybos dalis yra ypatingai svarbi. Ir labai svarbu būtų, kad, Europo, kad Ukraina galėtų patvirtinti ir aplinkosauginius standartus. Šiandien mes kalbame apie daugelį skirtingų aspektų. Anksčiau esame praėjusią savaitę su taryba e, svarstę makroekonominės pagalbos klausimus. Mes norime prisidėti prie ekonominio Ukrainos stabilumo, stabilizavimo ir pri, tai padaryti prieš įsigaliojant asociacijos sustarimui reikėtų įgyvendinti autonominę muitų lengvatų sistemą. Tai yra susijęs su muitų mokesčiais, su jų mažinimu ir tai atvertų ukrainiečiams rinką Europos Sąjungoje. Tai turėtų labai pozityvų poveikį ukrainiečių kasdieniam gyvenimui. Ir pranešėjas prašo neteikti praneš... pakeitimų šiam pranešimui, kad tas priemonės dėl muitų lengvatų būtų galima įgyvendyti kiek galima greičiau. Dėl jų sutarta jau lapkričio mėnesį. Labai svarbu, kad tos muitų lengvatos apimtų ir e, saugiklinės nuostatas, e, kalbant apie priekybos Europos Sąjungą. Taip pat aš manau, jog yra labai svarbu, kad išliktume budrus, reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, socialinių ir aplinkosauginių standartų, kai kurie iš šių klausimų yra labai opus, Ir tie klausimai yra iškilę socialinių susitarimo svarstymo metu. Aš manau, kad tie skirtingi aspektai turėtų būti sudėdamoji paketo dalis. Norėčiau išlaikyti savo poziciją dėl to, kad nereikėtų teikti pakeitimų. Kazak. Ačiū toliau. Aldė, ponas Kazak. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti komisijos patiktą pasiūlymą. Dėl prekybinio sutarty, prekybinės sutarties dalies taikymo, kad Ukraina galėtų gauti ekonominę paramą atsižvelgianti dabartinę padėtį šalyje. Kaip kolega Zalevski tik pabrėžė, iš tiesų Ukraina mūsų didžiausias partneris rytuose. Aš nekartosiu tų argumentų, kuriuos pateikė komitet, komisija ir kuris yra pranešima, kur yra prane, pranešime situacija tikrai reikalauja skubaus sprendimo, terminai mus labai spaudžia, turime mažai laiko ir turime pasistengti padėti Ukrainai, kad Ukraina galėtų išspręsti tuos iššūkius, kurie prieš ją šiuo metu iškilo. Tos priemonės bus laikino pobūdžio, kol įsigalios visapusiškas susitarimas. Taip pat yra svarbu nurodyti, kad nepaisant viena šalio požiūrio, mes galėtumėm pasinaudoti apsaugos nuostatomis kai kalbama apie produktų importą, jautrių produktų importą. Ir mes pasisakome už šią priemonę ir tikimės, kad bus galima ją pasinaudoti. Europos parlamentas jau baigė savo kadenciją ir mes priversti konstatuoti, kad turime kiek galima greičiau pasistengti pritaikyti šią priemonę. Taip pat aš prašau susilaikyti nuo pakeitimų teikimo, kad galėtumėm šį teisės aktą patvirtinti kiek galima greičiau. Ačiū. Kitos politinės frakcijos. Komiteto nariai Socialdemokratai, ponas Berlangė. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin da so ein bisschen. Gerbėjai kolegos, pirmininkė, mano nuomonė išsiskiria. Iš vienos pusės aš suprantu, jog žmonės nori, kiek galima greičiau imtis veiksmų, kad būtų galima padėti Ukrainai, stabilizuoti padėti Ukrainoje, tačiau iš kitos pusės Šis pasiūlymas turės simbolinę prasme. Mes niekada anksčiau nesame to darę. Tai yra, niekada nesame panaikinę ar, ar pritaikę lengvatų muitų mokesčiams. Iki šiol mes visada sėdavome bet kokias muitų lengvatas, muitų tarifų sumažinimas su labai aiškius, aiškiomis sąlygomis, tai yra aplinkosiginiais standartais, darbo įstatymais ir taip toliau. Šį kartą to nėra. Atsimenu diskusiją su muitų lengvatoms, dėl muitų lengvato Pakistanui. Apie pusę milijardų eurų kalba eina apie tokią sumą. Ir Atsižvelgiant į tai, turėčiau pasakyti, jog nesu šimtų procentų tikras. Ar šiuo atveju mes nesukursime precedento būsimiems sprendimams ateityje? Todėl manau, kad čia mes kvesionuojame savo pačių nustatytus principus, jeigu elgsimės būtent tokiu būdu. tam tikrą prasme mes atveriame duris importui be muito mokesčių tam tikriems jautriems pramonės sektoriams Europoje ir tai gali turėti pasiekmių. Dėl to aš manau, jog turime labai atsargiai vertinti sąlygų nustatymo klausimą. Ir antra, tai klausimas skirtas komisijai. Ar galime garantuoti, kad tos priemonės truks tik šešis mėnesius. Ar jos nebus nuolatinės, netaps nuolatinėmis? Šeši mėnesiai yra vienas dalykas. Galbūt tai mane ir įtikintų tas laikinas pobūdis. Bet ar mes galime garantuoti, kad tai nebus pratęsta dar šešiems mėnesiams ir dar šešiems mėnesiams ir taip toliau? Tokiu atveju aš tikrai būčiau prieš. Ponas Kaspari. Ja, ich möchte als erstes betonen, dass ich vollkommen unterstützen möchte, was äh, Pavel Zaleski und Aš visiškai pritariu Pavelui Zalevskijui ir kitiems kolegoms. Tačiau mane šiek tiek stebina, ką jūs ką tik pasakėte. Kaip suprantate, situacija sudėtinga, sudėtinga situacija ir Ukrainoje. Žinote, kad situacija tikrai yra išskirtinė kalbame tik tai apie pusmetį. Yra aiški kita data, aplinkos standartai, darbo įstatymai yra tokie pat svarbus mano frakcijai kaip ir kitoms. Tačiau aš matau, kokia yra tikrovė Ukrainoje. Šalis e, yra ties žlugimo riba, kai kus e, yra okupuota iš dalies kitos šalies. Ir tame fone mes kalbame apie detalės, kurios galbūt ir svarbios, tačiau mes pamirštame, kad mes bandome padėti šaliai išlikti. Ar norime rizikuoti šalimi, kur yra visiškai šalia mūsų, rizikuoti, kad ji iš vis žlugs. Žlugs šalis, kurią mes norime laikyti savo partnerę. Todėl Aš manau, kad turime pritarti tam, kad kalbame apie šešis mėnesius ir imtis veiksmų. Mums labai svarbu, kaip galim greičiau patvirtinti šį paramos paketą. Ačiū. Ačiū toliau Nikola Rinaldi Alde. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti pono Zalevskijui ir pranešėjai šiuo klausimu. Aš nežinau, ar tai bus precedentas bet tai, kas vyksta Ukrainoje, neturi reikalų su precedentais. Kalbame apie šalį, kuri yra visiškai šalia ES. Aišku, kad mes negalime kol kas suteikti Ukrainai jokių narystės perspektyvų. Antra, tai yra šalis, kaip sakė Kaspari, žlunga ekonominė prasme, didžiulis skurdas toje šalyje. Kalbame apie tai, kad kas yra visiškai šalia Europos Sąjungos. Ir trečia, šalis žlunga tapatybės prasme. Kas jį yra? Jei reikia artimos partnerystės Europos Sąjungoje, jį praranda bet kokią partnerystės galimybę su Rusija. Taigi laikas yra labai svarbus veiksnys, turime reaguoti labai greitai, galėtume su, sužlugdyti visas e, pastangas, nustatydami naujas sąlygas, naujas procedūras, turime labai griežtas taisyklės dėl kilmės taisyklių, kurių turime reikalauti iš Ukrainos ir turime greitai ne tik e, patvirtinti sprendimus, bet ir juos įgyvendinti. Kalbame tik tai apie pusę metų, aš sprantu kad turime laikytis to pusmečio termino, tačiau kas žino, galbūt vėliau mm, bus protinga tą terminą pratesti iki devynių mėnesių. Viskas priklausys nuo situacijos šalyje. Ir galų gale tai yra tokia situacija, kur mes matome, kad ES tarptautinės prekybos politika yra labai svarbi ir užsienio politikos dalis. Ar tai mums patinka ar nepatinka, tačiau tai mes galime padaryti kaip e, užsienios politikos priemonę taikydami kaip e, ir, pavyzdžiui, sankcijas Rusijai. Aš manau, kad ta e, išskirtinė situacija reikalauja ir išskirtinių priemonių. Ši prie, šis reikalas visų pirma yra politinis, tik po to ekonominis. Niekas nežino, kas toliau vyks Ukrainoje. Ir jeigu Rusija ir toliau eskaluos, žinoma, aš norėčiau, kad taip nebūtų, bet kol kas mes nematome jokių pozityvių ženklų, taigi Europos Sąjunga turi pasiūsti labai aišku politinį signalą dėl solidarumo ir Ukrainos remimo. Reikia labai aiškiai pasiūsti signalą ir Rusijai. Dėl tos priežasties aš manau, jog reikia pritarti šiam tekstui be pakeitimų, kiek galima greičiau, nes išgyvename labai nestabilų laikotarpį ir laikas mus spaudžia. Dėl paties teksto aš manau, kad jis yra tinkamai subalansuotas, skatinama paspartinė priemonės dėl muitų lengvatų taikymų Bet žinoma, be, jok, taip, tai nėra, kad nėra nustatytos jokios sąlygos. Tos sąlygos yra. Tekste yra sakoma, kad tuo atveju, jeigu produktai, prekės sukeltų didelių sunkumų ES panašių produktų e, gamintojams, tų produktų konkurencijai, tuomet tos taisyklės E, būtų atšauktos, būtų taikomi įprastiniai muitai. Taigi yra nustatytos e, sąlygos ir aš nemanau, kad mes čia mūsų nuomonės galėtų išsiskirti. Taip, čia kalbama apie šešių, šešių mėnesių laikotarpį, tokį galiojimą šių, šių nuomonė, bet pirmiausia turime politiškai galvoti, pa, paremti Ukrainą ir kiek galima greičiau balsuoti už šį tekstą. Ačiū. From... Uh, Daugiai niekas neroja kalbėti. Na, manau, kad e, e, dar lieka neatsakytų klausimų ir parlamentas turi atsakyti į tuos klausimus pirmiausia. Nepaslaptis, kad aš visada abejojau dėl to, kad prekybos politika būtų naudojama kaip e, užsienio politikos priemonė. Prekybos politika nėra sąjungos užsienio politikos dalis, tai yra autonomiška išorės politika. Mano nuomonė, ji neturėtų būti paversta užsienio politikos e, priemonė. Esu tai sakęs ir dėl Pakistano, ir kitais atvejais, ir aš išlieku nuoseklus. Dėl to, kad turėtume susilaikyti nuo tokių politizavimo atveju. Antra. Kalbame apie autonomiškas prekybos nuolaidas, taip vadinamas dokumentas. Tai nėra eksante bet kokio prekybos sustarimo taikymas, nes tokio prekybos sustarimo dar nėra. Mes netgi nereikalaujame, kad Ukrainos pusė pasirašytų tą sustarimą kaip galima greičiau. Tiesiog mes suteikėme šešis e, mėnesius nuolaidų be jokio atvirkš, e, iš, taikymo iš kitos pusės susitarimo taikymo. Tai yra Tai prekybos nuolaidos, kurios taikomos Ukrainai ir viskas. Kodėl mes nereikalavome, kad Ukraina taikytų tokias pat prekybos nuolaidas ES, kad būtų abipusiškumas ir bent jau atrodytų dėl eksante sustarimo taikymo, nes sustarimas yra dvišalis, ne vienašalis. Ir jeigu mes apsimeta, kad tai yra eksantė sustarėjimo taikymas, turime reikalauti, kad Ukraina darytų tą patį ir patvirtintų vienašalės prekybos nuolaidas, kurios atitinka e, jų bus ateityje įsipareigojimai prekybos e, prasme Europos Sąjungoje. Be to, nebus jokio eksantė prekybos sustarimo taikymo. Taigi mes galbūt e, remdamasi gerais argumentais sutikėme Ukrainai šimtinės e, autonomiškas prekybos nuolaidas. Bet e, čia yra klausimas dėl teisėtumo pagal PPO taisyklės, kur yra teisinis pagrindas toms autonomiškiems išskirtiniams prekyboms legmatoms. Mes teikime šaliai privilegijas, kurių netikime niekam kitam. kur kas daugiau negu pagal bet kokias e, GSP nuolaidas ar BLS nuolaidas, kur yra teisinis pagrindas. Vienintelis komisijos reglamentas yra tai, kad tai yra eksante prekybos sustarimo taikymas. Taip nėra. Mano nuomonė taip nėra. Tai nėra tvirtas argumentas. kad galima būtų panaikinti PPO kažkokią išimtį. Kitas klausimas. Kai paprašėme komisijos nu, parengti du sustarimus, politinės asociacijos sustarimą ir prekybos sustarimą, nu, jie sakė, kad e, negalima jų skaidyti, nes asociacijos sustarimas apima ir prekybos sustarimą. Ir šis komitetas nebetenka jokios atsakomybės, kalbant apie asociacijos sustarimą. O laisvos prekybos sustarimas būtų mūsų darbas. Na ir dabar mes, keista, bet mes, kurie buvome e, nustumti į šoną nuo kokios nors atsakomybės, dabar staiga tampame atsakingi už vienintelę sustarimo dalį, kuris bus pasirašytas labai jokinga. Tačiau jeigu mums atrodo, kad dabartinė Ukrainos laikinoji vyriausybė yra pakankamai teisėta, kad pasirašytų politinę sustarimo dalį, kurią atrodo galima atskirti nuo prekybos pusės sustarimo dalies, kodėl yra tai neteisėta pasirašyti prekybos dalį ir iš anksto taikyti šį sustarimą e, eksantį. Mūsų pusė taikytų e, lengvatas Ukrainai, o leng Ukraina taikytų lengvatas e, sąjungoje, kaip toje numatomoje sutartyje. Aš nesuprantu iki šiol. Tai, kas anksčiau buvo neatskirma, dabar jau yra atskirta ir staiga komisijos įgaliojimai, kurie buvo suteikti jai, kad jie galėtų pasirašyti platų sustarimą su prekybos e, ramščiu. Dabar staiga turi galiojimus atskirti tuos du dalykus. <clears throat> Atskiriant tą dalį, kuri atidėta kažko, kažkodėl ateičiai, než, nežinia kokiam momentu ateityje. Beje, šitos nuolaidos yra šešiems mėnesiams, o rinkimai bus gegužės mėnesį. Kodėl mes nereikalaujame, kad kita e, vyriausybė, kuri bus jau gegužės mėnesį, pasirašytų tą susišalimą ir vietoje vieno šalių nuolaidų turėtume dvi šalias nuolaidas. Jeigu padarysime išvadą, kad prekybos susitarimas nebus pasirašytas kitos pusės, kodėl mes nekeliame sąlygos e, suteikdami tas nuolaidas, kad jos taikomos kiti, tik iki tol, kol bus nauja vyriausybė ir tada naujoji vyriausybė turės pasirašyti priekybos e, sustarimą. Net jeigu sutarėme, kad galime atskirti tuos du sustarimus, kas e, kelia problemų mūsų konstituciniai sandarai, aš norėčiau suprasti, kokiu pagrindu vyksta tas sustarimas sutartos, e, iš anksto sutarties gali būti padarytas į dvi dalis. Nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo niekada nesame teikę prekybos lengvatų be jokių sąlygų. Niekada. Arba dvišaliai Sustarimai arba vienašalės prekybos lengvatos visada iš principo pagal sutartį, tai yra ir pareiga, teikiami su sąlygomis. Aplinkos sąlygos ir kitos. Kodėl mes atimame iš savęs dabar tą pareigą vykdyti konstitucinius įsipareigojimus ir politinius įsipareigojimus. Tai nėra bendrėjai plekybos bendrosios prekybos lengvatos. Tai yra kur kas daugiau. Mes keliame sąlygas dėl darbo įstatymų ar kitų iš skurdžiausių šalių, iš Pakistano, iš Moldovos. O Ukrainai siūlome lengvatas be jokių sąlygų. O ką darbo teisės e, sąlygos turi bendro su šia skirtinė situacija. Mes juk nekalime kažkokių tai didžiulių kliučių, kad suteiktume tas lengvatas Ukrainai. Mes tiesiog laikomės konstitucijos ir mūsų politinių įsipareigojimų. Kiekvieno atveju, kai taikoma prekybos lengvatas, tai daryti. Ir aš nesuprantu, kodėl mes neturėtume įterpti darbo sąlygų, sustarimą dėl prekybos lengvatų, nes būtume nesuprasti. Na ir pagaliau, netiesa, kad Ukraina e, laikysis e, tų darbo sąlygų, kadangi dėl to, kad jie turi BLS. Taigi belas galima panaudoti dėl darbo ir aplinkos sąlygų nuolaibo norms pagal bendrą belas, bendrą lengvatų sistemą, e, kas, kur reikalavimai yra gana kuklus, bet jie negali būti taikomi bendresniam sustarimui. Manau, kad reikia išgirsti atsakymui. Mes čia nesusirinkome tiesiog e, tvirtinti be diskusijų komisijos pasiūlymus. Mes turime atlikti savo darbą, e, garantuodami pagrindinės e, sąjungos vertybės ir jos konstituciją. Aš nieko neturiu prieš šias prekybos nuolaidas, tačiau aš, kaip komiteto pirmininkas ir parlamento narys, noriu, kad prekybos lengvatos būtų teikiamos laikantis kažkokių bazinių darbo ir aplinkos taisyklių. Ir aš nematau, nematau, sargų, nematau priežasčių, kodėl Ukraina neturėtų laikytis tų elementarių sąlygų per tuos šešis mėnesius, kuomet jai teikiamos labai e, didelės prekybos lengvatos. Tikiuosi, kad komisija gali pateikti gerus atsakymus į mano klausimus. Ir pranešėjas taip pat galės dar kartą pasisakyti. Taigi prašom, komisija. Thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal aš pradėsiu nuo štai ko žinant, kokia yra komisija, žinant jūs, tai manau, jūs nesitikime, kad jūs automatiškai bet kokį pasiūlymą imsite ir patvirtinsite. Jau iš patirties žinome, kad jūsų komitetas labai rimtai analizuoja bet kokį komisijos pasiūlymą. Bet kadangi jūs uždavėte esminių klausimų, įskaitant ir kai kurios politinius klausimus, tai pradėsiu gal nuo štai ko. Kodėl imasi komisija tokio žingsnio? Tai, kas vyksta Ukrainoje per pastaruosius tris mėnesius, ypač šiomis dienomis, yra pakankamai sudėtinga. Janukovičiaus vyriausybė atsisakė pasirašyti asociacijos susitarimą likus porai dienų iki aukščiausio lygio susitikimo. Ukrainos žmonės Maidana didvyriškai gynė savo teisės. Tai nėra tipinė situacija, jeigu mes jau kalbėsime šiandien atvirai. Todėl apskritai visa padėtis yra išskirtinė tiek ES požiūrių, tiek ES patikimumo požiūrių. Tai, kad prekybos politika neturi būti užsienio politikos priemonė, tai galiu pasakyti, kad bent jau komisijos nuomonė šios prekybos paramos priemonės sudaro kur kas didesnio paramos paketo dalį. Ukrainos padėtis desperatiška, ji buvo tokia net iki Janukovičiaus valdymo. Ir tai viena iš priežasčių, kodėl Janukovičius sąmoningai atsisakė pasirašyti asociacijos susitarimą, aišku, spaučiant Rusijai, nes Rusija siekė savo politinių tikslų, ir, pavyzdžiui, buvo įvestos visiškai nepagristos sienos kontrolės priemonės, taip pat maisto saugos priemonės pritaikytos Ukrainai. Buvo nepagristų priemonių pritaikyta Ukrainai, o tai reiškia, kad laikotarpiu iki asociacijos susitarimo pasirašymo bet koksai iš Ukrainos vykstantis sunkvežimis turėjo būti iškrautas atlikta jo kruopšti krovinio kontrolę, nes vienintelis tikslas buvo panaudoti ekonominės ir e, prekybos priemonės tam, kad Rusija galėtų prispausti Ukrainą. Taigi, e, galvojant apie pastarųjų trijų mėnesių įvykius, komisija mano, kad galvojant apie platesnį paramos priemonių paketą, į kurį įeina ir finansinė parama, techninę pagalbą ir tam, kad būtų paspartinti politiniai pasikeitimai bei kuo greičiau taikomos IVLPE sutarties nuostatos mes teikiame pasiūlymą ir tai nėra savaime kažkokia atskira priemonė, tai yra paketo dalis. Taip pat e, dėl precedento. Keletas garbingų parlamento narių sakė, kad tai sukuria precedentą. Ne, tai nekuria precedento, nes situacija yra išskirtinė, precedento neturinti situacija. Ir, uh, Europ, ir taryba, ministrų taryba labai aiškius įgaliojimus davė Ir tie galiojimai susiję tik su šia precedento neturinčia situacija. Ponas Lange minėjo reglamentą ir, kie, ir galiojimo laiką. Ir reglamente konkrečiai labai pasakyta, kiek ilgai galios šis reglamentas. Uh, Ir be šios kadencijos parlamento, tiksliau reiktų pasakyti, be naujos kadencijos parlamento sutikimo, galiojimo data negalės būti pratesta ir priemonės, vienašališkos priemonės negalės būti taikomos ilgiau negu kad numatyta reglamente. Ir noriu dar kartą pažymėti, tikrai komisija neketina numatyti galiojimo laikotarpio pratesimą ir mes net manome, kad galbūt pavyktų šių priemonių taikymą nutraukti anksčiau, negu kad iki lapkričio pirmos dienos, kaip yra numatyta. Bet um, laikinas priemonių taikymas, jeigu mums viskas pavyktų sklandžiai, tai galėtų būti taikomas nuo rugsėjo pirmos dienos. Kodėl? Kodėl mes norime palaukti? Na, Rusija labai bombarduoja visus dėl to, kad Ukrainos dabartinė valdžia yra neteisėta, jos neturi legitimumo ir a, nereikia pamiršti, kad bet kuriuo atveju šitą valdžią prisijima ne tik taip <clears throat> prisijima be kitako ir Ukrainos įsipareigojimus. Ministrų tarybos nuomonę ir komisijos nuomonę dabartinė Ukrainos valdžia teisėtai atstovauja Ukrainai ir jį pasikeis e, po rinkimų, aišku, nebejotinai, kalbant apie tolesnius įsipareigojimus, tai jie bus prisimti pagal išsame ir visapusišką laisvosios priekybos erdvę reglamentuojančią asociacijos susitarimo dalį. Ir um, viskas galų gale priklausys ateityje nuo to, kokie bus rinkimų Ukrainoje rezultatai. Gali pasikeisti uh, politinių jėgų pusiausvyrą, uh, e, gali daug kas keistis ir priklausomai nuo to, aišku, Ukraina priims sprendimą pasirašyti asociacijos susitarimą ar ne. O laikino viso susitarimo taikymo įmanomumas tai gali būti įmanoma tik pasikeitus tam tikrais e, dokumentais, na, kad ir ratifikavimo dokumentais ir e, pasikeitus ratifikavimo dokumentais įsigaliotų priemonės e, antrą mėnesio pradžioje, skaičiuojant nuo pasikeitimo ratifikavimo dokumentais datos. Taigi, visa tai įsigaliotų dar iki lapkričio pirmos dienos iki kurios ir galiotų vienašališkos priemonės. Kitas klausimas, ponė pirmininka, kuris iškilo, tai yra PPO požiūrių teisėtumas tokių priemonių. Tai autonominės būtų priemonės ir vadovaujamas šiuo atveju GATT susitarimo 25 straipsnių ir laikinasis susitarimas būtų pasirašomas, jame būtų aiškiai įvardintas priemonių laikinumas ir atitinkama nuostata. Tai būtų padaryta rytoj ar poryt. Tame dokumente būtų aiškiai išdėstyti abiejų pusių ketinimai. Ir kai tik dokumentas būtų pasirašomas galutinai tada, kai būtų visos sąlygos patenkintos. Teisingai, situacija išskirtinė. Ir jūs minėjote BLS ir tai yra ne vienareikšmas klausimas, teisinių požiūrių atsižvelgianti dabartinę situaciją. Nes šiuo atveju galima kalbėti tik tai apie dar labiau ribotą laikotarpį komisijos nuomonę. Ir mes esame pasirengę ir PPO apginti savo poziciją, nes tai yra autonominis sprendimas. Anksčiau įgyvendinti asociacijos susitarimo kai kurias priemonas ir mes sprendimą grindžiame GAT susitarimo 25 straipsnių. Kitas klausimas, kuris iškylo, tai e, sąlygos tokio susitarimo. Jeigu pasižiūrėsime į dabartinį IVLPE susitarimą, ir kaip jisai sudarytas, tai ten aiškiai nurodyti įvairūs įsipareigojimai, kurių būtina laikytis, tarp jų aplinkosauginiai reikalavimai ir reikalavimai laikytis žmogaus teisų. Tačiau a, griežtai vertinant, a, nežinau, ar galima a, tuos reikalavimus apibūdinti kaip iš ankstinės sąlygas Be to yra numatytas ir ginčių, numatyta ir ginčių sprendimo procedūra. Ir IVLPE šiuo atveju negali būti atsieta nuo bendrojo ginčių sprendimo, nuo bendros ginčių sprendimo sistemos, kuri yra numatyta pagal asociacijos susitarimą bet e, kadangi taikoma tik dalis, tai e, galima taikyti ginčių sprendimo procedūrą tokia apimtimi, kokia jį galioja IVLPE. E. Todėl nebūtinai aš tai vadinčiau griežtosiomis iš ankstinėmis sąlygomis, jeigu Ukraina netenkins įvairių sąlygų, tai neabejotinai tikėtina, kad ES pasinaudos ginčių sprendimo procedūrą ir imsis priemonėms. Taigi aš jau sakiau, kad tokios vienašališkos priemonės būtų taikomos pusę metų ir šiuo atveju ginčių sprendimo procedūra negali būti taikoma. Bet to norėčiau uh, GAT susitarimo penktąjį straipsnį paminėti. Ir ne tik jį. Yra dar antrasis straipsnis dėl administracinių žingsnių, kurių turi imtis Ukrainos valdžia, kad užtikrintų tinkamą vienašalių priemonių taikymą ir tai yra muitinių bendradarbiavimas, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui, taip pat yra šalies, kilmės šalies taisyklės, yra konkrečiai paminėtos keturios rytis. Bet to ketvirtasis straipsnis leidžia laikinai nutraukti lengvatų taikymą jeigu netenkinamos, netenkinami administraciniai reikalavimai, administracinės sąlygos. Yra dar ir kitų garantijų, kurios garantuoja ES, kad nebus pinknaudžiaujama suteiktomis lengvatomis per nurodytą laikotarpį. Na, o dėl bendrųjų lengvato Politiniai ketinimai tarybos yra visiškai aiškus, beje, kaip ir komisijos. Padėti, ir būtent padėtis yra išskirtinė ir mes kalbame tik apie ekonominės priemonas, taikomas labai ribotą laikotarpį, dėl jų aišku atsiranda tam tikros asimetrijos prekybos srityje bet tomis priemonėmis tiesiog mes tengiamės suteikti Ukrainai galimybę stabilizuoti nors kiek padėtį. Bet negaliu pažadėti, kad per artimiausius porą mėnesių padėtis Ukrainoje dar drastiškiau nepablogės, bet mūsų priemonių pagalbai gali šiek tiek pagerėti. Ačiū. Ponas Kasparė, noriu trumpai sureaguoti. Mes kalbame apie pusmetį. Manau, kad Ukrainoje darbo sąlygos ir viskas yra labai svarbu, tačiau žvelgiant į dabartinę padėtį, ukrainiečiams ko gero labiau rūpi jų egzistencijos problema Ir mes turime kalbėti ne tik tai apie principinius dalykus, bet ir apie tai, kad Ukraino žmonėms reikia nedelsiant suteikti pagalbą. Jo lab, kad šiuo atveju kalbame apie pusmetį, apie laikiną priemonių taikymą ir tik galime tikėtis ir reikėtų tikėtis, kad tokios laikinosios priemonės greitai įsigalios. Pirmininkas, ponia Kaspari. Na, Džiugu, kad jūs e, vertinate mane kaip asmenį, kuris e, politiką visada grindžia iškiais principais. Pono Zelevskis, gerbėmėjai kolegos, aš e, gerbiu jūsų principinį požiūrį, bet ypač svarbu, kad Europos parlamentas laikytųsi principų ir taisyklių, dėl kurių yra bendrai sutarta. Ir aišku, paprastai aš džiaugčiausi girdėdamas tokias jūsų pastabas. Visiškai pritariu jums, jūsų minčiai, kad kai mes tik tai galėsime bendrai taikyti ekonominę ir politinę dalis, jos apims labai plačias priemonės ir jūs teisingai pastebite. Aš visada pasisakydavau prieš prekybos priemonių naudojimą politiniams tikslams pasiekti. Bet padėtis unikali. Tikiu, kad jūsų pastabos būtų visai kitokios. Jeigu visi suprastume, kas ten vyksta, turiu galvoje ne tik Ukrainą, bet ir Kremliau. O kokiegi yra padėtis? Faktiškai Ukraina yra karo su Rusija stovėje. Tai yra karas. Kryme yra kariuomenę, kuri užpuolė kitos valstybės dalį. Tai būtų tas pats, kaip uh, užsienio valstybės kariuomenės intros pusęsalyje. Ir tai yra Rusijos kariuomenė, kurie pradėjo Krymo okupaciją. Mes susidūrėme su precedento neturinčių tarptautinių principų ir teisės normų pažeidimų. Tai padarė Kremlius, kovodamas prieš Ukrainą. Ukraina labai labai spaudžia rusų kariuomenę. kurių keli keliasdešimtis tūkstančių yra sutelkta prie sienos su Ukraina ir e, tos pajėgos pasiruošusios bet kada įeiti į Ukrainos teritoriją. Slaptųjų Kremliaus tarnybų atstovai bando destabilizuoti padėtį Ukrainoje. Beje, Ukraina netaip yra toli nuo Europos. Faktiškai jinai yra uh, visai prie mūsų sienų, Europos širdyje. O ko siekia Putino savo politiką? Ar siekia pajungti Krymą? Ne. Ar siekia tik užimti Ukrainą? Iš ne. Aišku, tai, ką dabar daro ponas Putinas, daro poveikį visai Ukrainai, nes Krymo okupacija yra priemona Kijevo valdžiai paveikti ir siekiama spausti ukrainiečius, kad jie atsisakytų europinės integracijos tikslų. Ar tai tik vienintelė priežastis? Ne, Kodėl Putinas nori užimti Ukrainą? Tai labai aišku. Tai tampa priem, uh, ES poveikio priemonę. Ir siekis yra mus desintegruoti. Taigi visiškai aišku padėtis. Štai tūk, dešimtis tūkstančių ukrainiečių susirinko į demonstraciją Kijevo centre tam, kad išreikštų savo paramą europinėms vertybėms. Šimtas jų žuvo gindami tas vertybės. Dar nemažai, nemažai yra dingusių bežinio žmonių. Ar jūs įsivaizduojate, kad žmonės mirtų gindami europinės vertybės šiandien Berlyne Varšuvoje ar kitose miestuose? Ne. O žmonės Ukraino sostinėje žuvo. Mes kalbame žmogaus teisų apsaugą. Taip. Bet tada jau turime rimtai ginti ir kreiptis į Kremlių, kad Potinas užtikrintų žmogaus teisės Kryme o joms šiandieną iškilo grėsmė. Ir ne dėl Ukrainos darbo teisės, ne dėl kitų, o dėl Kremliaus agresijos. Turiu pasakyti, kad man beviltiškai gėda. Mes atsidūrėme situacijoje, kuri kelia tiesioginę grėsmę Europos Sąjungai. O kaip mes reaguojame į tai? Mes siūlome 500 milijonų dolerių muitų tarifų nuolaidų pavydalu. Mes tai siūlome Ukrainos pramonį. Pasiūlymas rimtas, nes lengvatos, kurias teikia, e, siūlo Europos Sąjunga padės sumažinti einamosios, Ukrainos einamosios sąskaitos deficitą. Mes kalbame apie abipasiškumą. Ar Ukraina nu, sumažins savo tarifus? Ne. Jeigu jį tai padarytų, tai susidurtų su dar didesnėmis finansinėmis problemomis. Mes to neturime reikalauti. Mes siūlome milijardus paramos pavydalų Ukrainai kad šalis, kuri susidūrė su agresija, galėtų vykdyti valstybės funkcijas dabar, nes tai svarbu Europos saugumui. O vietoj to mes siūlome tarifų mažinimą. Ar jums negėda? Man gėda. Mes kalbame apie mikrofinansinės pagalbos didinimą vienu milijardų eurų. Ką tai reiškia dabartinėje padėtyje? Galbūt po poros savaičių mes matysime, kaip į rytinę Ukrainos dalį įžengia Rusijos kariuomenė. Taigi, paklausiu, ar jums negėda, apie ką mes kalbame? Gerbėmėjai kolegos. Gerbiu jūsų žinias, gerbiu jūsų požiūrį gerbiu jūs kaip garbingus žmonas. Ir labai prašau jūsų pademonstruoti dabar solidarumą su ukrainiečiais, kurie kovoja už Europą. O jeigu jūs prašote, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės, tai tada pasakykite tai Putinui. Ačiū. Ačiū, Pavel Zalevski. Ačiū, ponė Zalevski, ekonominė pagalba Ukrainoje, mes jos nekvestionuojame. Ir jeigu turėtumėm balsuoti dėl makrofinansinės iniciatyvos, tai aš esu tikras, kad niekas tam neprieštarautų. Vienintelis klausimas yra, ar tos e, muitų lengvatos yra tinkama paramos forma siekiant paremti ekonomiką. Noriu šitą e, asme, asmeniško papasakoti. Po dviejų savaičių aš išleisiu knygą dėl darbo teisės nuostatų ES priekybos politikoje. Ir mano nuomonė tai yra svarbiausias dalykas ES, bet aš turėsiu pakoreguoti savo uh, knygą, nes kartais tas tai teisinas, teisės aktų rinkinys netlieka savo funkcijų. Dėkuoju, diskusijos baigtos. Pakeitėlams pateikti galutinis terminas yra iki šios dienos darbo pabaigos. Koordinatorių posėdis toliau bus uždaras. Prašau tuos, kurie neturi jame dalyvauti, palikti šią salę. You, and you are right in, on your